Good afternoon. I declare the... Sveiki, skelbiu posėdį pradėtą pirmiausiai. Kolegos, norėčiau visus jūs e, pasveikinti e, dėl to, kad jūs vėl išrinkti arba iš naujo išrinkti ir kad jūs pasirinkote dirbti šiame nuostabiame komitete. Manau, kad per ateinčius penkius metus puikiai dirbsime kartu. Sveikinu dar kartą pasirinkus mūsų komitetą. Posėdis yra transliuojamas internetu, verčiama į visas kalbas ir norėčiau priminti jums visiems pasiruošti balsavimo korteles. Jų prireiks. Kaip žinia, mes e, turime išsirinkti biurą komiteto, e, konkrečiai pirmininką ir vicepirmininkus. Pirmiausiai rinksime pirmininką, paskui vicepirmininkus. Paskelbsiu dabar, kas ką keičia balsuojant. EPP. Andrei Novak keičia Petri Sarvama. Žalių jų Mikulė Špeksa keičia Mišel Rivazy. Viol von Kramen Traumer, Daniel Freund. Konstantinas Armanytis iš Guo e keičia Junus Omaržį. Jeigu dar yra kitų pakaitinių, turėtumėte informuoti mane. Taip. E, Renew Europe Katalinčia keičia ponę Ričį. Ar dar kas nors yra iš pakeičiančiųjų, tą turiu žinot prieš e, Pradedant balsavimą, kvorumas patikrintas, taip jisai yra. Ir dabar norėčiau, kad būtų pasiūlyti kandidatai į pirmininko postą. Pone Zihovski. Gerbima pirmininkė, norėčiau pasiūlyti Monika Holmeier į komiteto pirmininkės. Ji labai patyrusi, Europos parlamento narė, labai mm, atsidavusi Aš e, jaučiu didelę garbę, kad man e, e, pasiūlyta ją pristatyti komiteto pirmininkės. Norėčiau dar paklausti Monikos, ar jis sutinka būti kandidate. Taip, gerbimo pirmininkė, sutinku. jau patikrinome, kandidatai yra tikroji komiteto nari, ji yra finansinių interesų ir e, deramo elgesio kodeksą pasirašiusi. Dėkui, Monika. Jeigu nėra kitų kandidatų, siūlau išsirinkti pirmininkę plojimais, patvirtinant savo pasirinkimą. Sveikiname Moniką. Prašau ateiti į e, tribūną ir linkiu sėkmės per ateinančius penkerius metus. Uh, Kolegos, pirmiausiai norėčiau Jums kuo nuoširdžiausiai padėkoti. Norėčiau patikinti Jūs, kad stengsiuosi e, pirmininkauti, kaip galėdama geriau, jeigu jūs ko nors norėsite, ar turite nusiskundimų, ar galvojasite, kad aš ką nors galėčiau padaryti geriau, nedelskite, pasakykite man, aš esu visuomet pasirengusi viską aptarti su jumis ir dėkoju jums už tai, kad mane išsirinkote savo pirmininkę. Man tai didžiulė garbė. Dabar tikriausiai turėtume rinkti kitus asmenis, vice pirmininkus. tikriausiai galiu ir angliškai, ir vokiškai kalbėti. Korumas e, egzistuoja, kaip jau buvo pasakyta. Ar e, pakeičiantieji asmenys yra tie patys, ar kas nors kitas, ką nors pavaduoja? Ne, viskas gerai. Tie patys asmenys e, keičia kolegas, kaip sakė Martina. E, vertėjai replikos iš salės neišgirdo, todėl jūs negali išversti. Norėčiau e, kad paprašyti pasiūlyti antrą vicepirmininką. Dėkoju, noriu pirmiausiai pasveikinti Jūs Aš esu Klaudijo Manda, esu socialistų koordinatorius ir norėčiau pasiūlyti į pirmo vicepirmininko postą e, kolegę Izabel Garcia Munijos. Labai ačiū. Pone Munijos, ar jūs sutinkate būti kandidate? taip su didžiuliu malonumu. Dėkuoju. Jūs esate tikroji šio komiteto narė. Kiti klausimai, kurių manęs klausė, e, tai yra klausimai, ar pasirašėte finansinių interesų deklaraciją ir taip pat deramo elgesio kodeksą. Jūs pasirašėte tos dokumentus, taip? Tokiu atveju renkame pirmąją vicepirmininkę plojimais. Prašom, pritarkite šiam skirimui. Noriu Jūs pasveikinti ir pakviesti Jūs į tribūną. Dann kommen wir zur Wahl äh, des zweiten Stellvertreters. Dabar rinkime antrąjį vicepirmininką. Norėčiau e, pakviesti siūlyti kandidatus. Dėkoju, kad suteikėte man žodį. Aš atsvoju socialistų ir demokratų frakcijai ir noriu pasiūlyti Kateriną Kiničį. Katerina Kiničį yra pirmoji mūsų kandidatė. Pone Šelk, į D frakcijos e, vardu e, siūlo pona Adinolfi. Antrasis pasiūlytas kandidatas yra ponas Adinolfi. Yra du kandidatai. Ar Pirmiausia, kreipiuosi Katerina Kiniči, jūs sutinkate būti kandidate taip ir ponė Adinolfi taip. Aš sutinku. Kadangi yra du kandidatai, turime paprašyti abiejų, paklausti tiksliau, ar jie pasirašė finansinių interesų deklaraciją ir deklaraciją susijusią su deramu elgesiu. Katerina Kiničiai, jūs pasirašėte tos dokumentus? Taip. Pone Dinolfi? Taip. Taip. Abu kandidatai atitinka visus reikalavimus, kadangi jų yra du, tai balsuosime slaptu balsavimu pagal taisyklės. Ar visi sutinkate, kad būtų balsuojama elektroniniu būdu, naudojant kortelės? Ir turbūt visi turime surasti savo korteles pirmiausiai. vielleicht ist es sinnvoll, zunächst einmal eine Testwahl durchzuführen, weil viele von uns ja noch keine. Manau, kad reikėtų pirmiausiai patikrinti, ar viskas gerai veikia, kadangi e, daugelis mūsų dar nesame taip dalyvavę rinkimuose. E, daug iš mūsų yra nauji. Kiekvienas iš jūsų turite vieną balsą. EPP turi septynis, socialistai šešis, Renew Europe keturis, žalieji tris, ID3, EKR3, GUNGL2 e ir neprisijungusieji 2 balsus. E, balsuojame per pirmąjį raundą, reikia absoliučios daugumos. už vieną kandidatą, paskui surinksime antrąjį raundą ir laimės tie, kas surinks daugiausiai balsų. Ir jeigu balsai pasiskirstytų po lygiai, e, vyresnis kandidatas laimėtų. Dabar siūlau pabandyti balsuoti. Nežinau, ar už Monserrat Kavalie, ar už Filą Kolinsą balsuosime, dar už ką nors. Tai yra tik bandymas. Kairysis mygtukas yra žalės, e, vidurinysis susilaikyti, jeigu norite, o dešinysis prieš. Taigi už nemokamą alų arba nemokamą vyną galima balsuoti. Aš tai aišku už nemokamą alų. Balsavimas baigtas. 21 už nemokamą alų. Puiku. O dabar rinkimai jau iš tikrųjų. Ponas Adenolfi. As, už jį, kas balsuojate, balsuokite už žalių, užspausdami žalią mygtuką, o ponia Kiničiai, jeigu už ją, tai raudona. Ar aišku, kas už Adinolfi žalės, už Kiničiai raudonas, susilaikiusių balsai nebus skaičiuojami zwischen den beiden Rot, Grün oder wie auch immer noch wechseln, aber nur innerhalb des Wahlgangs. Kol uh, vyksta balsavimas, galite spausti, pakeisti savo balsavimo preferencijas, bet po uh, balsavimo jau nebegalėsite to padaryti. Jeigu suklysite, nebegalėsite pasitaisyti žalės mygtas už poną Adinolfi, raudonas už Kateriną Kiničį. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Katerina Kiničia 18 balsavo už ją, už poną Adinolfi 7. Katerina Kiniči yra išrinkta ji surinko absoliučią balsų daugumą. Ich darf dich, Katarina, damit bitten, zu uns zu stoßen. Katerina, nuoširdžiai sveikinu ir kviečiu į tribūną.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 Negalėsiu be klaidų ištarti pavardės. Martina, esate nominuota. Martina, ar pasirašėte tinkamą elgesio kodeksą ir finansinių interesų deklaraciją? Taip. Ir ar pritarėte tam, kad būtumėte nominuota? Ačiū. Gerai. Galime e, balsuoti plojimais, patvirtinti šią kandidatūrą. Prašome ploti, jeigu pritarėte. Ich darf dich, Martina, bitten, Martina.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 Ačiū. E, Pirminkė sveikinu visas moteris. Matau, kad e, tikrai e, turime daug stiprių moterų, kurios pirmininkaus šiam komitetui. O aš norėčiau pasiūlyti stiprų vyrą, Tomas Deutsch. Jis šiame komitete dirbo penkerius metus. Tikrai E, labai aktyviai dirbo, jis e, neutraliai nusiteikęs, labai orientuojasi į e, tinkamus sprendimus, siekia juos rasti, labai darbštus, daug dirba, kovoja su korupcija daugelėje šalių. Tad būtų labai malonu, jeigu balsuotumėte už jį. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Ar yra dar kokiu nors e, e, nominuojamų kandidatūrų? Jeigu ne, ponas e, Tomas Deutsch, ar sutinkate būti kandidatu? Tuoj e, grįšime. Ar pritarėte nominacijai? Ar esate pasirašęs Elgesio kodeksą ir finansinių interesų deklaraciją? Taip, puiku. Na, Ponas Mandai dabar. E, socialdemokratų frakcijos vardu norėtume paprašyti balsuoti slaptų balsavimų dėl šios kandidatūros. Es ist entsprechend darum gebeten, eine geheime Abstimmung durchzuführen. Prašoma balsuoti slaptų balsavimų. Jeigu e, sutinkate, balsuosime elektroniniu būdu. Ar reikia išbandyti įrangą. Visų pirma, kas e, sutinka balsuoti slaptų balsavimu? Balsuoti slaptų balsavimu. Kas sutinka balsuoti slaptų balsavimu? Turi būti bent šeši nariai, kuri tam pritartų, antraip negalėtume balsuoti slapta Yra daugiau nei šeši nariai, kaip matau e, iš jūsų rankų, tad e, balsuosime elektroniniu būdu. Die grüne Taste bedeutet, dass äh, Sie für den Kandidaten stimmen, die rote Taste. Jeigu paspausite žaliąjį mygtuką, balsuosite už kandidatą, jeigu raudonąjį prieš kandidatą. Äh, į susilaikiusiųjų skaičių neatsižvelgsime. Ar norėtumėte išbandyti įrangą? pabalsuoti. Ne, nebūtina turbūt bandomo balsavimo rengti. Jūsų balsus galite pakoreguoti, e, kol trunka balsavimo procedūra, tad prašome balsuoti dabar. So, damit darf ich den Wahlvorgang für geschlossen. Kągi, balsuoti baigiame. 11 už, 6 prieš, 3 susilaikė, jų neskaičiuojame. Iš viso balsavo 20 narių. Tomas Deutsch laimi. Dauguma balsavo už jį. Tomašai, prašom ateiti čia į priekį. Atkursime lyčių pusiausvirą prie šio stalo. einmal darf ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, dass wir die Wahl so zügig und schnell haben. Norėčiau e, nuoširdžiai padėkoti Jums visiems už dalyvavimą balsavime. Balsavome greitai ir veiksmingai, tad e, būtų tikrai malonu, jeigu mes, e, biudžeto kontrolės komitetas, galėtume tinkamai dirbti savo darbą, jau esame užsitarnavę tam tikrą reputaciją pastarųjų metų ir labai laukiu mūsų tolesnio darbo kartu. Mes e, turėtume įsaugoti tą gerąją reputaciją, kurią pavyko užsitarnauti anksčiau. Laukiu e, vaisingo bendradarbiavimo ir esu visada pasiruošusi išklausyti jūsų pasiūlymų. Visiems e, duosiu savo asmeninį telefono numerį ir esu pasiruošusi įsiklausyti jūsų pasiūlymus. Noriu Jūs e, visus dar kartą pasveikinti ir e, padėkoti Jums e, nuoširdžiai. Liepos 24 dieną bus mūsų pirmasis posėdis. Europos komisija, audito rūmai ir mūsų mokslinė tarnyba taip pat dalyvaus tame posėdėje. Ir mes visi kartu pradėsime darbą. Ačiū.